Sveikinu nacionalinių parlamentų atstovus, taip pat sveikinu e, teisės reikalų ir moterų reikalų e, komitetų atstovus. Mūsų dabar posėdis bus bendras e, šių dviejų komitetų teisės reikalų ir moterų reikalų. Mes šiandieną kalbėsime. Pirmiausia, reikėtų patvirtinti darbo tvarkę, jeigu niekas neprieštarauja tai laikome, kad darbo tvarkė yra patvirtinta. O dėl antro punkto pirmininko pranešimai neturiu jokių pranešimų šiandieną. Tuomet pereikime prie trečio punkto mūsų diskusijos. O keitimasis nuomonėmis dėl ponios Evelyn Regner ir ponios Rodi Kratsos pranešimo dėl pusiausviros, lyčių pusiausviros, e, biržinių bendrovių nevykdomųjų direktorių e, pareigose. Peço desculpa, vou dar a palavra, a, antes de lhe dar a palavra como relatora, ou de ela usar da palavra como relatora, eh, vai usar da palavra. Prieš suteikdama žodį pranešėjai, poniai Rekner, eh, norėčiau, kad norėčiau dar pasisakyti, eh, steigti žodį Teisės reikalų komiteto atstovui ponė Reigner kaip teisės reikalų komiteto atstovė. Atsiprašome šiek tiek problemų dėl mikrofono, negirdime kalbėtojas. Sa. No, no, deskečiam. Voilà. Sehr geehrte Damen und Herren, jetzt funktioniert das Mikrofon offensichtlich. Ponios ir ponai, dabar tikrai mikrofonas veikia. Norėčiau pasveikinti Jūs Europos parlamento teisės reikalų komiteto vardu. Sveikinu susirinkusius į viešą svarstymą, kurį bendrai surengė du komitetai - Teisės reikalų ir moterų reikalų komitetai. Šis klausimas labai aktualus abiems komitetams. Kalbame apie e, lyčių pusiausvyrą, pusiausvyrą tarp moterų ir vyrų. E, e, biržinių bendrovių nevykdomų direktorių pareigose. Tai yra klausimas, kuris nepaprastai aktualus ne tik mums e, Europos parlamente ir e, taryboje, bet taip pat nacionaliniuose parlamentuose įvairiausiuose valstybėse narėse. Dėl šios priežasties abu komitetai surengė bendrai šį uh, renginį ir rengėme kartu pranešimą. Mums labai bus įdomu išgirsti jūsų nuomonių. Ir aptarti su jumis šį klausimą. Trumpai jums e, pristatysiu kontekstą. Jūs esate gavę informaciją, kad po susitikimo e, bus pietus e, galėsime užkasti ir aptarti toliau šį klausimą. E, pagal 51 darbo taisyklių straipsnį e, mes e, abu komitetai, du čia komitetai, rengėme pranešimą kartu, o rytoj balsuosime dėl teisinio pagrindo. Tai labai svarbus dalykas, o taryba svarstys šį klausimą savaitės pabaigoje. Dėl to mes šiandieną specialiai pasirinkome aptarti su jumis šiam klausimui. Nes labai politiškai, politinė prasme yra aktualu dabar kalbėti apie šį e, pranešimą ir toliau dirbti. E, galvodama apie tai, norėčiau pristatyti moterų reikalų komiteto pranešėją Rodi Kratsą ir jai suteiksime žodį. E, dabar Mes e, rengėme pranešimą, parengėme darbinį e, dokumentą, kurį jūs gavote, o paskui rengsime jau ir visą pranešimą. Labai ačiū, pirmininkė. E, moterų reikalų komiteto vardu ir kaip viena iš pranešėjų šio klausimo norėčiau padėkoti Jums už galimybę išsakyti mūsų nuomonę, pasikeisti ją su kolegomis iš nacionalinių parlamentų. E, šis principas mums labai brangus. Manome, kad mes e, politikos savo priemonės turėtume gyvendinti abiem lygiais Europos ir nacionalinių. Šis klausimas yra susijęs su daugelio Europos augimo, teisingumo, e, bendrosios rinkos funkcionavimo programos aspektais. Ir dėl to labai svarbu kalbėti apie tai su nacionaliniais parlamentais. Kolegos, pasiūlymas neatsirado iš niekur. E, vienodo dalyvavimo galimybių bendrovių valdybose yra e, glaudžiai susijęs su Europos strategija skirta augimui ir e, lygioms galimybėms įtvirtinti šalies ekonominis gyvenimas, galimybė jame dalyvauti, galimybė dalyvauti priimant sprendimus yra nepaprastai svarbu e, gyvenant lyčių lygybės politiką. Taip pat dažnai yra sakoma, kad e, lygybės užtikrinimas, vienodų galimybių užtikrinimas e, primant sprendimus reiškia didesnį ekonomikos našumą, e, tai yra naudinga visuomeniai. Taip pat bendrovės gali veiksmingiau dirbti dar dešimtajame dešimtmetyje. Parlamentas rekomendavo valstybėms narėms e, siekti užtikrinti vienodą dalyvavimą. Noriu akcentuoti šį dalyką, nes noriu, kad jūs suprastumėte, jog ši iniciatyva yra rezultatas proceso, kuris prasidėjo jau seniai, bet kuris kol kas nedavė e, pageidautinų rezultatų. Viskas prasidėjo gyventinant Europos e, lygių galimybių strategiją dešimtajame dešimtmetyje dar. 2011 metų e, Liepą parlamentas balsavo dėl pranešimo, kurį aš parengiau. E, ir komisijos pranešime buvo prašyta nebedelsti ir pateikti teisėkuros pasiūlymą. Taigi, nežiūrint visų valstybių narių iniciatyvų ir kai kurių iniciatyvų, kurių ėmėsi didelės, mažesnės bendrovės, e, savo ruoštų, kad e, užtikrintų lygias galimybės. E, padėtis vis tiek nėra vienodai gera, nėra vienodai pagerėjusi visur. Matome, kad pastangos yra gana fragmentuotos, situacija nevienoda bendroje rinkoje. Ir e, kol kas matome, kad tai nesukuria palankių sąlygų mobilumui, kad nesuteikia vyrams ir moterims e, galimybių naudotis tokia pačia padėtimi, užimti panašių pozicijų. Įmonės dabar išgyvena e, lemtingą etapą. jos turi pasinaudoti savo darbuotojų talentų. Tai yra vienas iš didžiausių mūsų vertybių, e, jeigu galvosime apie konkurencingumą. Ir reikia, kad e, būtų patvirtintas teisės aktas, kuris e, sukurtų bendrą veiksmų sistemą visoms valstybėms narėms. Aš neturiu daug laiko pasisakymui, bet norėčiau porą svarbių dalykų paminėti apie direktyvą ir tai galbūt suteiks tam tikrą struktūrą mūsų vėlesniai diskusijai. Direktyvoje atsižvelgiama į proporcingumo ir subsidiarumo principus. Taip pat reikia apie tai išnekėti šiandieną, nes jūs esate nacionalinių parlamentų atstovai ir reikia labai uh, atidžiai e, sekti, ar yra nacionalinės sistemos apsaugomos. Bet direktyvos tikslas yra suteikti bendrus, numatyti bendrus tikslus, kad būtų pasiektos tam tikros kvotos bendrojams 40 procentų moterų iki 20 metų konkrečiai. Valstybės narės turi teisę įgyvendinti e, nuostatas savo e, pagal tai, kaip, taip kaip joms geriau e, tai būtų padaryti. Bet naujas procesas turi prasidėti ir tai yra susijęs su geru verslo valdymu. Turime mm, turėti vienodus kriterijus parenkat valdybų narius, reikia užtikrinti skaidrumą, kadangi e, kriterijų stoka ir skaidrumo stoka e, yra žalingesnė moteriams kandidatėms. Taigi naujosios vertybės e, gero valdymo e, turėtų būti bendros visoms valstybėms narėms, tačiau bendrovės ir valstybės narės pačios turi apsispręsti, kaip jos e, tuos kriterijus e, dieks skleis ir labai svarbu suprasti, kad kai kuriuose valstybėse narėse egzistuoja tam tikros ypatingos bendrojo valdymo sistemos, jos valstybėse narėse yra skirtingos ir krizės laikotarpiu mes nenorime apkrauti e, bendrovių dar įvesdami papildomus biurokratinius reikalavimus. Ši direktyva susijusi su nevykdomaisiais postais. Ir e, reikia pasakyti, kad mes nereikalavome kažkokių naujų struktūrų įdėkti. Mes manome, kad šios direktyvos įgyvendinimas e, turėtų kokios nors įtakos šalims, kuriuose jau yra atitinkami teisės aktai. O valstybėms ir bendruojams, kurios kurios e, jau ėmėsi tam tikrų žingsnių užtikrinti desniai lygybei, tai direktyva bus e, tarsi tam tikras paskatinimas. E, atitinkamos šalys, bendrovės neturėtų baimintis, kad ta direktyva bus joms kažkaip kengsminga. Tai bus tik tai tam tikra struktūra. Jos tikslas yra privalomas, tačiau valstybės narės galės pasirinkti būdus, kaip jų pasiekti. E, valstybės narės ir bendrovės, kurios e, palaiko šį tikslą ir nori rezultatų, tai toms valstybėms narėms direktyva bus priemonė tikslui pasiekti. E, egzistuoja E, direktyva, dėl kurios buvo balsuota prieš dviejus metus ir aš dabar žiūrėdama į ją galvoju, kad tik valstybės narės, kurios visiškai nesirūpina e, lygybę lyčių ekonominėse sprendimų prieimimo, e, ekonominėse struktūrose sprendimų prieimimo, tik tai tos valstybės narės priešinsis tai direktyvai. Uh, bet numatomas laikas iki 20 metų įgyvendinti priemonėms. Priemonėms, kurioms valstybių narių nuomonė, kurios tinkamos šiam tikslui pasiekti. Valstybės narės gali jas pasirinkti. Reikia taip pat akcentuoti, kad mes norime įtvirtinti teisingumą, lygybę, skaidrumą ir norime tų tikslų pasiekti taip pat. Europos parlamentas nori tokius principus. E, paremti, mes norime, kad sistemos būtų meritokratinės, turi būti skaidri sistema, vienodai suteikianti sąlygas vyrams ir moteriams ir norime skatinti, kad daugiau atsirastų moterų kandidačių į minėtus postus. Iki šiol e, nebuvo sąlygų moteriams sėkmingai dalyvauti Nėra taip, kad moteris e, ne, nepakankamai patirties turi, kad galėtų dirbti valdybose. Mūsų tikslas yra toks moterys, kurios atitinka kriterijus, kurios yra ambicingos, patyrusios ir nori dirbti valdybose, neturėtų susidurti su kliūtimis, kurios egzistuoja šiandieną. Ačiū Jums už e, dėmesį, ačiū, kad atvykote šiandieną. Esu tikra, kad mes per diskusiją turėsime galimybių pakalbėti apie visus klausimus susijusius su šia direktyva. Ačiū. E, dėkoju, ponė Kratsa. Dabar e, Teisės reikalų komiteto vardu pasisakys vėl ponė Reigner. Prašom. Bevor ich äh, in meine Rolle als Co-Bericht prieš kalbėdama kaip viena pranešėjų. Kadangi iš karto pradėjome kalbėti apie pranešimą, norėčiau porą žodžių tarti apie visą procesą. Turite programą, numatytas tvarkaraštis ten yra, pane Kratsa atsakinga už vieną dalį pranešimo, aš, aš papildysiu. Ja, kalbėdama apie kitą dalį, toliau kitų komitetų atstovai turės galimybę išsakyti savo nuomonę, savo poziciją. Ir žinoma, norėtumėm suteikti žodį ir dešimties valstybių narių parlamento nariams. Norime išgirsti nacionalinę nuomonę, nacionalinį požiūrį, po to vyks diskusija. Aš suprantu, kad atvykote tam, kad pateiktumėte savo nuomonę, savo poziciją. Būtent taip sudarėme programą, kad galėtumėm susidaryti bendrą vaizdą, bendrą vaizdą apie parlamento, Europos parlamento darbą. Taip pat norime išgirsti kokios yra nacionalinio parlamento pozicijos, o po to vyks bendra diskusija. Na, dabar mano papildomos pastabos dėl teisinio pagrindo. Pradžioje sakiau, kad kalbėsime apie tai. Dėja, rytoj bus balsuojama Teisės reikalų komitete, tai atsakingas komitetas šio klausimu ir tai logiška. Komisijos pasiūlymo teisinės pagrindas yra 157 straipsnio trečioji dalis savo pozicijos šio klausimo neslėpsiu. Manau, kad šis teisinės pagrindas tinkamas, nes kalbame apie galimybę būti valdybos nariais. Mes nekalbame apie valdybų sudarimą, kalbame apie galimybę tapti nariu. Tad Atsižvelgiant į tai, labai tinkamai pasirinktas teisinis pagrindas. Ir tai taip pat siejasi su bendru sprendimo prieimimu, su tuo procesu. Dėl uh, turinio, kaip minėjo pane Kratsa, akivaizdu, jog turime reikalo su tokia situacija, kai viena lytis paprastai tariant, moteris yra mažiau atstovaujamos valdybose, skaičius labai mažas. Ir nuo ES įkūrimo pradžios buvo stengtasi e, siekti lyčių lygybės, tai tvirtinta sutartise, tai viena pagrindinių vertybių, vien, vienas pagrindinių sutarčių principų. Pagal sutartis turi būti užtikrintos vienodos sąlygos moteriams ir vyrams, o jeigu pasižiūrėtumėm į tikrąją padėtį valstybėse narėse, akivaizdu, kad tikslas dar nepasiektas. Pati komisija yra nustačiusi įvairių taisyklių dėl vienodų galimybių tapti nariais Tačiau e, valstybėse narėse vaisių dar to darbo nematome, todėl ir matome šį pasiūlymą. Ir e, labai įdomu būtų sužinoti, kokia jūsų patirtis savo valstybėse, ypač tose valstybėse, kuriuose pasiekta nemaža sėkmė, tokiose valstybėse kaip Prancūzijoje, e, Belgijoje, tose valstybėse yra nustatyti privalomi e, tikslai, jie susijęti su nuobaudom ir jau matome, kad padaryta nemažai pažangos, e, kitos valstybės taip pat ėmėsi žingsnių. Na, e, teisinė prasme privalomumas nevienodas valstybėse, reikėtų pasigilinti į teisinį taikymą. Komisija uh, apsiribojo tik tai e, biržoje kotiruojamom e, įmonėm, tik tai didelėm įmonėm, tik tokia taikymos rytis pasirinkta. Galbūt būtų geriau vis dėlto įtraukti ir smulkės biržo kotiruojamas įmonės, nes ir jos turėtų būti įtrauktos į šį procesą. Jei nekalbėsime apie smulkų vidutinį verslą, kadangi aš iš Austrijos, tai Austrijos uh, E, kontekste. Tai būtų įmonės, kuriuose dirba 20-30 darbuotojų. Pagal ES e, apibriežti tai kur kas didesnės įmonės, iki 250 darbuotojų ir atitinkamai jų apyvarta didesnė. Tad galbūt vertėtų pagalvoti apie tai, kad e, dėlėtų įtraukti šias smulkesnės įmonės. Kitas dalykas yra privalomumas. Kiek toli čia reikėtų eiti, žinoma, čia reikėtų daugiau diskusijų. Europos komisija galbūt e, turėtų dirbti e, toliau, reikia užtikrinti atrankos proceso skaidrumą. Žinoma, 40 procentų labai plataus užmojo tikslas Ir e, reikėtų kalbėti ir dar apie vieną sritį, tai nuobaudos. Tai buvo minėta pradžioje. Šalise, kur numatytos nuobodos, pavyzdžiui, Prancūzijoje arba Italijoje priežiūros e, valdyba gali skirti pakankamai didelės piniginės baudas Tad ar tai būtų tinkamas kelias? Ar nuobudos yra tinkamas kelias? Ar tai būtų motivuojantis dalykas, kad įmonės e, pasiryštų siekti tų tikslų? Taip pat reikėtų pagalvoti apie viešuosius pirkimus Nes, tarkim, jeigu įmonėms e, nebūtų leidžiama dalyvauti e, konkursuose, e, tai jau būtų motivuoja, motivuojantis faktorius, aišku, jeigu tose įmonėse ne, na, nėra pasiekta lyčių lygyba valdybose. Tad tokius klausimus reikia spręsti. Ir kitose komitetuose reikia kalbėti apie tai, kiek toli turime eiti, siekdami šių tikslų. Uh, Šiuo metu vyksta planavimas darbo rudenį, balsavimo komitetuose, galbūt ir plenarinėje sesijoje. Aišku, būtų gerai, kad dar šis parlamentas per savo kadenciją pasiektų rezultato. Kaip matote, Europos parlamente siekiame, kad visos partijos dirbtų kartu, kad pasiektų gerų rezultatų ir dabar atėjo metas, kai esame pasirengę veikti jau konkretesniais klausimais, ypač kalbant apie e, diskusiją su jumis nacionaliniu parlamentu nariais. Dėkui. Obrigada, senjorė Regner. Ačiū, ponė Regner. Dabar norėčiau pakviesti e, poną e, Dalian su e, pasisakyti Europos komisijos vardu. Dėkoju. Visų pirma, norėčiau e, padėkoti Europos parlamento komitetams, kad suorganizavo šį dialogą su nacionaliniu parlamentu atstovais, kurie atvyko šiandien čia į parlamentą. Labai svarbu yra tinkamai bendradarbiauti, bendrauti ir kalbėti su nacionaliniais parlamentais. Taip pat norėčiau padėkoti dviem pranešėjom, poniai Regner ir poniai Kracai, už tokį pragmatišką darbo dokumento parengimo. Dabar galim vadovaudamiesi šiuo dokumentu diskutuoti teisinius pasiūlymus parengė komisija praėjusiu metu pabaigoje. Šis pasiūlymas jau yra pateiktas prieš šešis mėnesius, todėl tikriausiai nereikia jo detaliau pristatyti, nereikia pristatyti jo turinio, tačiau norėčiau pabrėžti, kad šiandien uh, E, kalbame su nacionaliniu parlamentu atstovais, todėl norėčiau išskirti vieną šio pasiūlymo bruožą. Tai yra apie tai, kad dėmesys atkreiptinas į kriterijus, kuriuos reikia apibrėžti. Tais kriterijais turėtų vadovautis darbdaviai, priimdami e, žmonės dirbti į priežiūros valdybas Taip, taip pat e, vienas iš tų pagrindinių kriterijų yra skaidrumas. Manau, tai yra labai svarbus žingsnis į priekį. Anksčiau buvo tikrai daug e, kliūčių, neleidžiančių moteriams patekti į bendrovių valdybas. Kitas dalykas, kurį norėčiau pabrėžti, kuris mano nuomonė yra labai svarbus, tai yra sistema, kurią mes pasiūlėme. Sistema yra pagrįsta tuo, kad e, moterys, e, nusipelniusios moterys turėtų e, gauti prieigą ir tapti vykdomųjų valdybų narėmis. Mes šiandien čia kalbame apie tuos žmonės, kurie atitinka reikalavimus, atitinka um, apibrieštus kriterijus, e, kurie reikalingi tapti priežiūros valdybos nare. Šiandien kalbame su nacionalinių parlamentų atstovais ir dar norėčiau pabrėžti keletą dalykų e, mūsų teisinio pasiūlymo, tai subsidiarumo ir proporcingumo principas. Visų pirma, norėčiau pakartoti tai, kas jau buvo pasakyta lyčių lygybės klausimas, e, priimant sprendimus, dalyvaujant e, valstybių valdybose yra labai svarbus. Tačiau nuo pat steigimo sutarčių akivaizdu, kad vienos lyties buvo atstovavimo nepakankamai ir tai yra labai e, svarbi ir opi ES problema nu, tikrai subsidarumo principo dabar yra nesilaikoma. Norėčiau pridurti, kad e, nepaisant to, kad problema yra tikrai sena, per pastaruosius e, dešimtmečius progreso buvo matyta nedaug. Todėl e, kalbėsiu tik apie paskutinius seniausius skaičius valdybose šiuo metu moterų yra 15,8 procento. 2012 spalio mėnesį e, skaičius kiek didėjo pastaraisiais metais didžioje dailėje ES valstybių, išskyrus trijose, Taigi tai rodo, kad viena vertus situacija e, šiek tiek gerėja, bet, pro, bet progresas labai lėtas Europos Sąjungoje. Taip pat mes atsižvelgiam į tai, kad kiekvienoj uh, valstybei nariai tie skaičiai skiriasi, kad viena e, valstybė narė skiriasi su, nuo kitos ir todėl ir sprendimai siekiant išspręsti šią problemą gali būti skirtingi. Todėl mes e, siūlome lankščiai spręsti problemą. Aštuntame straipsnėje yra paminėtas šis lankstumo principas. Taigi e, na, atskirose valstybėse reikia stengtis, kad e, sprendimai, kad būtų pasirinkti geriausi sprendimo būdai, kad jie būtų e, skaidrus, kad būtų vadovaujamasi pasiūlyta direktyva. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad jau dabar veikia Mm, kontrolės e, mechanizmas taikomas subsidiarumui, subsidiarumo principui vertinti. Ir šios, mm, ši procedūra taikoma tinkamai e, dalyje mm, e, nacionalinių parlamentų buvo išsakyta neigiama nuomonė dėl atitikimui subsidiarumo principui. E, tas e, e, slengstis yra toks 18 iš 54 balsų taryboje pasisakė už. Ir taigi jis atitinka subsidiarumo ir proporcingumo principą. Galiausiai Pabaigdamas norėčiau pasakyti keletą žodžių dėl proporcingumo principo. Mes norime, kad būtų atitinkama proporcingumo principui ir todėl padidinome lankstumą savo teisinio pasiūlymo, tačiau nubrėžiame gana tikslų tikslą, kurio, kurio reikėtų pasiekti ir taip pat apibrėžiame probleminius klausimus. Todėl kalbame tik apie tas bendrovės, kurios yra kotiruojamos biržose mūsų valstybėse narėse. Mes nekalbam apie mažas ir vidutinės bendrovės, Mes manom, kad didesnės bendrovės turi daugiau išteklių ir geresnės struktūras, todėl gali pasiekti mūsų nustatytų tikslų ir e, vykdyti veiklą skaidriai, skaidriai įdarbinti žmonės, vertinti, e, puikiai įvertinti moterų kompetencijas ir priimti jas į vykdomasias E, ir priežiūros valdybas. Norint taip pat nustatyti, reikėtų nustatyti skirtumus tarp priežiūros ir vykdomųjų valdybų. Ir 40 procentų tikslas e, turi būti jau yra apibrieštas direktyvoje, jis turėtų būti privalomas priimant šią direktyvą, dėl kurios balsos valstybės narės. O kalbant dėl vykdomųjų valdybų, e, tai šis e, tikslas, e, tai mes daug labiau leidžiam spręsti pačiom valstybėm narėm ir pačiom bendrovėm. Mes tiesiog reikalaujame valstybių narių, kad jos siektų e, geresnio, e, lyčių, geresnės lyčių lygybės pusiausviros. Dar vieną elementą norėčiau paminėti, kuris susijęs su proporcingumu. Mes Europos parlamente nei Taryboje nediskutavom dėl teisės aktų, kuriuos reikėtų, kurių reikėtų laikytis be išlygų. Are met, and in particular the objectives uh, are met. Jeigu uh, bus priimtas uh, States, uh, an assessment should be made by the Euro Vertinimą turėtų atlikti Europos komisija ir turėtų nurodyti, kaip taikomas e, tas teisės aktas. Norėčiau pabaigti pasisakydamas, kad e, dar kartą pasidžiaugdamas, kad čia dalyvauja valstybių nacionalinių e, parlamentų atstovai. E, ir jie e, tikrai kreipia dėmesį ir e, skiria daug dėmesio šiai problemai ir savo nacionalinėse, nacionaliniuose parlamentuose. Ir taip pat pabrėžiama, kad e, lyčių lygybė labai svarbi ir siekiant geresnių ekonominių tikslų. Taip pat norėčiau paprašyti paremti tą teisinį dokumentą, kurį praėjusių metų pabaigoje parengė Europos komisija, pristatyti tą dokumentą nacionaliniuose e, parlamentuose ir vyriausybėse, paprašyti, kad balsuotų teigiamai dėl šio teisinio dokumento. Mr. E, Sioban. Labai jums ačiū. Labai ačiū komisijos atstovui. Dabar suteiksiu žodį E, tarybos atstoviai poniai Paulinai Moro. Ji atstovauja pirmininkaujančiai Airijai. Labai ačiū pirmininkė už suteiktą žodį, už tai, kad pakvietėte mane e, dalyvauti diskusijoje tarybos vardu. Labai svarbu, kad taryba ir parlamentas e, dirbtų kartu per visą teisėkuros procesą ir aš labai džiaugiuosi tuo, ką išgirdau šiandieną. Airija, kaip pirmininkaujantį šalis, paskyrė keturis tikimus šiam klausimui per pirmininkavimą specialioje darbo grupėje. Aš pirmininkavau e, posėdžiams ir galiu pasakyti, kad diskusija buvo labai įdomi, visos valstybės narės pasisakė. Grupėje diskusijos parodė, kad yra plačiai pritariama pagrindiniam pasiūlymui pasiūlymo tikslui, tai yra padinti moterų skaičių sprendimų prieimimo struktūros aukščiausių lygmenių bendrovėse. Tačiau nuomonė skiriasi dėl to, kaip būtų geriausia užtikrinti tuos dalykus. Kai kurios delegacijos pritarė komisijos požiūriui, septynios jau yra įmusio, e, pridėgusios nacionalinių lygmenių pozityvių veiksmų iniciatyvas ir matome, kad rezultatai yra neblogi. Poveikio vertinimą komisija atliko ir darbo grupė pastebėjo, kad bendrovės, kurioje yra užtikrinta lyčių pusiausvė valdybose, dirba sėkmingiausiai. E, visos valstybės narės atspindėjo tvirtas nacionalinės e, pozicijas. E, buvo kalbama apie tai, kad reikia užtikrinti proporcingumo principą, subsidiarumo principą. Grupė taip pat E, pasisakė, kai, kai kurios valstybės narės jų grupė pasiūlė savanorišką vis tik tai kelią. E, siūloma direktyva e, siekia padidinti moterų skaičių valdybose ir valstybės narės gali steigti arba 40 procentų tikslo nevykdomiesiems postams arba 33 procentus tiek vykdomiesiems, tiek nevykdomiesiems direktoriams. E, mūsų e, socialinių klausimų darbo grupėje kai kurios valstybės narės taip pat sakė, kad jų išeities taškas yra labai žemas. Moterų, pavyzdžiui, nedaug yra valdybose jų šalyse. Ir komisijai tai yra tikras iššūkis užtikrinti iki 10 metų 40 procentų dalyvavimą e, arba e, 18 metų tikslą kitų, kai kurioms kitoms šalims, kai kalbame apie e, viešai e, kotiruojamas bendrovės. Kai dabar, žinome, procentas yra 16 procentų, o 16 valstybių narių dar mažesnis tas skaičius. E, E, egzistuoja e, techninis dosie, kuris atspindi praktiką valstybėse narėse. Mes turėsime dar labiau darbo grupėje valstybių narių lygmenių įsigilinti į situaciją. Dėl tolesnio darbo, socialinių klausimų darbo grupėje, Airija, kaip pirmininkaujantis šalis, e, daug dirbo paskutiniu metu su Lietuva, kuri perims pirmininkavimą ir mes taip pat kviečiame Lietuvą įsigilinti į mūsų darbo grupės rezultatus ir taip pat pat norėčiau palinkėti Lietuvos atstovams sėkmės toliau e, nagrinėjant šį klausimą. Labai ačiū. Ačiū, ponė Moro. O dabar e, kviečiu pasisakyti būsimos pirmkiaujančios šalies e, atstovą Lietuva, ponas Novikovas. Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Norėčiau padėkoti Jums už galimybę dalyvauti šioje įdomioje mm, diskusijoje tokiu svarbiu klausimu. E, daryboje komisijos pasiūlymas dar naglėjamas neseniai e, e, kol kas skiriasi labai nuomonės dėl pasiūlymo, dėl atskirų aspektų, bet matome, kad valstybės narės plačiaja prasme sutarė dėl to, kad reikia e, padidinti moterų skaičių sprendimo prieimo struktūrose, pirmiausia, verslo srityje. Lietuva, Lietuva kaip e, būsima pirmininkaujanti šalis tęs e, darybas, kurias pradėjo Airija. E, mūsų partneriai iš e, trejato pirmininkančių šalių. Diskusijos darybos nebus lengvos, tačiau matome, kad yra galimybių užsitikrinti platesnį sutarimą. E, kolegos iš komisijos ir e, trijo partnerės šalies minėjo problemas, reikia, pavyzdžiui, kai ką patikslinti pasiūlyme. Pirmiausia, direktyvos taikymo mastą, e, atrinkimo ir parinkimo procesą ir taip pat nuo, e, nuobodžių e, taikymą. Reikia taip pat numatyti pakankamai lankstumą valstybėms narėms, kad jos galėtų atsižvelgti į nacionalinę specifiką perkeliant šią direktyvą. Mes suprantame, kad egzistuoja didelį vairovę valstybės narėse, bendrovė teisės rytyje ir valstybės, kurios numatytos e, e, įtvirtinti lyčių lygybei turi atsižvelgti į tai, bet tuos aspektus dar reikia patikslinti. Lietuva, kaip pirmingaujanti šalis, sieks e, dirbti, kad būtų galima pažengti į priekį, e, sprendžiančią klausimą tarybos lygmenių. E, labai ačiū, ponė Novikovai. Dabar prasidės diskusijos ir nacionalinių parlamentų atstovai galės pasisakyti, taip pat ir Europos parlamento atstovai, norėčiau e, tarybų, tarybos atstovams pasisakyti. Dabar galės visi e, norintys tarti savo žodį. E, diskusijos, kurios vyks, bus labai svarbios. bus pranešėjoms taip pat labai naudingos šios diskusijos, jos galės pasisemti minčių ir paskui e, jas įrašyti į savo rengiamą pranešimą. Pirmiausiai pasisakys ponė Paviljoninė Lietuvos vardu. Prašau, kalbėti nelgiau kaip trys minutės. Prašom. Labai ačiū, labas rytas, ponios ir ponai. Norėčiau padėkoti Jums už suteiktą galimybę e, pakalbėti e, su jumis apie lyčių pusiausvyrą bendrovių vykdomosiuose valdybose. Taip pat norėčiau pasidalyti su jumis keletą minčių apie lyčių lygybę Lietuvoje. Lyčių lygybė ir vienodos galimybės yra pagrindinės vertybės ir tikslai Europos Sąjungoje. Tačiau e, šis klausimas e, nesulaukia valstybėse naise vienodos vieningos nuomonės. Ar politikai, nacionaliniai, taip pat parlamentai e, laikosi skirtingų nuomonių, egzistuoja ir skirtingos išsilavinimo švietimo tradicijos. Lietuvoje situacija yra paradoksiška, nes nevyriausybinės organizacijos, pilietinė visuomenė yra pažangesnė lyčių lygybės, e, lyčių kvotų klausimų negu parlamento dauguma. E, atlikta nuomonės apklausa 2011 metais ir ji parodė, kad 85 procent, 89 procentai e, lietuvių mano, jog valdymo postose įmonėse moterų ir vyrų turėtų būti vienodai. 27 iš apklaustųjų e, taip pat e, savo, kad reikia savireguliavimo e, priemonių įmonėse, o 27 taip pat, kad reikia teisiškai nustatyti. Tai 22 procentai paremė savanoriškas verslo iniciatyvas, turėtų, kurios turėtų būti skirtos lyčių lygybės principui tvirtinti. 78 procentai atsaku, apklaustųjų pritartų teisiškoms priemonėms, e, e, bet reikėtų jų nuomonę ne automatiškai taikyti e, atrangą pagrįstą lytimi, bet akcentuoti patirtį. Komisija ir toliau 2012 metais kalbėjo apie vykdomačias valdybas, bet aštuonios valstybės narės, įskaitant e, Lietuvą, e, kvestionavo šį pasiūlymą ir e, išreiškė savo nuomonę dėl moterų kvotų valdybose privalomo įvedimo. Tuo metu Donatas Jankauskas buvo socialinės e, apsaugos ministras, socialinių reikalų ministras, jis atstovavo konservatorių partijai ir e, vėliau komisija pateikė pasiūlymą direktyvai e, Europos parlamento ir tarybos dėl lyčių pusiausvėros pagerinimo nevykdomosiose bendrovių valdybose, tų bendrovių, kurios yra įtrauktos į biržos sąrašus. Naujas Seimas, kuris uh, E, pradėjo dirbti prieš, vos prieš pateikiant šį pasiūlymą, išanalizavo komisijos pasiūlymą ir žmogaus teisų komitetas mūsų Seime e, išanalizavo šį pasiūlymą ir pasveikino komisijos pastangas skatinti e, lyčių lygybę ekonominių sprendimų prieimimo struktūrose ir siekia užtikrinti moterų ir vyrų vienodą traktavimą. Tačiau išlieka klausimų dėl iniciatyvos tokos, Ir e, manoma taip pat, kad Euro, komisijos veiksmai yra pateisinti Europos, pateisinami Europos Sąjungos e, lygmenių, bet kyla klausimas, ar atitinka e, tai subsidiarumo principą. Kad netitinka subsidiarumo principo, taip komitetas nusprendė. Uh, Kartais yra naudojamos tam tikros frazės, kurios e, tarsi remia galim, vienodas galimybės. Europos reikalų komitetas Seime taip pat išanalizavo komisijos pasiūlymą ir e, siekia išsiaiškinti, ar jis atitinka subsidiarumo principą. Ir buvo surenkti keli klausimai apsvarstyti šiam pasiūlymui. Aš esu viena iš komiteto narių, kuri buvo atsakinga už išvadų parengimą ir turėjau priminti komitetui apie e, lyčių neligybės istoriją, pakalbėti apie pozityvę diskriminaciją kaip e, tam tikrų E, siekių įtvirtinant lyčių lygybę visuomenėje priemonė, taip pat apie e, lyčių pusiausvėros pozityvų poveikį e, ekonomikai. Vyko daug diskusijų dėl kvotų įmonėse ir buvo nuspręsta komisijos sprendime, kad pasiūlymas atitinka subsidiarumo principą kokie yra pagrindiniai Lietuvos partijų argumentai ir piliečių e, priešinantis kvotoms lyčių. Manoma, kad kvotos žemina moteris, akcentuojant jų tarsi intelektinį e, nepranašumą, menkumą. Bet tai yra susijęs su lyčių istorijos e, išmanimo stoka. E, Ir kartais e, laikomasi naivaus požiūrio, kad šalyje, kur puoselėjamos tradicinės šeimos vertybės moterys e, per išsilavinimą savo patirtį gali įveikti vyrų susitelkimą, solidarumą ir jų e, sieki užimti valdžią. Mes manome, kad reikia imti strateginių veiksmų vyriausybės lygmenių. E, trūksta veiksmų, e, įtvirtina žmogaus teisės e, lyčių lygybę ir apie tai neseniai buvo pasakyta Human Rights, Human Rights Watch ataskaitoje. Buvo pasakyta, kad Lietuvos visuomenė žmogaus teisų padėtis prastėja. Valstybės lygmenių trūksta paramos e, naujiems lyčių lygybės aspektams vienodų galimybių um, ombudsmeno kontrolieriaus teisių uh, tarnyba uh, sako, kad lyčių lygybės aspektai yra nepriimami domen. Yra nedaug uh, valst... Um, parlamento narių, kurie kovoja už vienodas galimybės teisės aktuose. Lietuvos socialdemokratų partijos programoje akcentuojama lyčių lygybės ir vienodų galimybių svarba. E, ši partija yra vienintelė Lietuvoje, kuri yra įvedusi lyčių kvotas kandidatėms rinkimų metu e, porą bandymų įvesti e, kvotas moterims e, nepasisekė 2003 ir 2011 metais, kai Birutė Vesaitė, parlamento mūsų narė, įregistravo e, įstatymo dėl moterų ir vyrų vienodų galimybių projektą ir ten buvo numatytos privalomos sąlygos savivaldybėms E, užtikrinti, kad bent 30 procentų vadovaujančių postų bendrovėse e, būtų skirta moterims ar vienos lyties atstovams. E, be dauguma pasipriešino abiems projektams ir netgi atmetė pasiūlymus E, pakeisti, pakoreguoti įstatymo projektą. Baigdama norėčiau pasakyti, kad Lietuvoje dar daug ką reikia pasakyti lyčių lygybės politikos srityje. Tačiau noriu akcentuoti taip pat, kad e, progresyvus pažangus mūsų parlamento nariai pritarė Europos komisijos direktyvai dėl lyčių lygybės bendrovėse. Ačiū. Much, uh, Ms. Uh, Pavaljonin. Labai ačiū poniai Paviljoneniai. Dabar suteiksiu žodį poniai Virolainen iš Suomijos. Ačiū, norėčiau kalbėti savo gimtają suomių kalbą, jeigu jūs nieko prieš. gerbiama pirmininkė. Suomija pasisako už komisijos pasiūlymą mūsų nuomonę, tai atitinka Suomijos vyriausybės programą, kurioje siekiama didinti lyčių lygybę. Suomijoje ir vyriausybė vykdo priemonės, ir verslas vykdo priemonės, ir siūloma direktyva taip pat mum e, suteikia e, tinkamų įrankių lyčių lygybei didinti. Ką esame pasiekę Suomijoje iki šiol? Esame įvedę kvotas, tai padaryta jau gan senai. Kai kurios kvotos nustatytos e, daugiau kaip prieš 20 metų. bendra taisyklė, jog turi būti ne mažiau kaip 40 procentų mažiau atstovaujamos lyties atstovų yra pasiekimų. Pavyzdžiui, 2005-aisiais buvau pirmoji moteris savivaldybės um, tarybos pirmininkė savo pačios mieste valstybinėse įmonėse. Taip pat jau daug metų galioja kvotos, taip pat tose uh, įmonėse, kurios yra kotiruojamos biržoje. Ten taip pat yra nustatyta 40 procentų kvota. Dabar 47 procentai valdybų narių yra moteris. Ir valstybinėse įmonėse tas skaičius taip pat daugiau negu 40 procentų. Tai, taigi Suomija jau dabar atitinka direktyvos reikalavimus. Ir e, praktiškai mes užtikriname, kad abi lytis būtų vienodai atstovaujamos e, įmonių kotiruojamo biržose valdybose. 14-aisiais numatyta peržiūra ir jeigu nebus įgyvenintos visos priemonės, bus priimti nauji teisės aktai. Dabar situacija tokia. 23 procentai moterų yra biržo kotiruoja įmonių valdybo narės. Tačiau pačiose stambiausiose įmonėse skaičius dar didesnis - 31 procentas. Įmonių statutuose yra e, numatytos lyčių lygybės e, nuostatos. Taikomas e, tas pats principas, kuris anksčiau čia minėtas, tai jau šiandien mes taikome. Uh, Kodėl Suomija tokia palanki valstybė lyčių lygybei viena, tai e, yra e, švietimas, mokymas, e, vyrai, moteris vienodai mokosi, vienodai atstovaujame darbinėje veikloje, yra numatytos uh, kitos palankios nuostatos, pavyzdžiui, vaikams tiekiamas karšta, karštas maistas ir moteris ir vyrai gali naudotis teisę į motinystės tėvystės atostogose. Stebėme, kokia situacija jeigu įmonėse padėtis negerės, bus nauji teisės aktai, bet mes esame už skatinamasias priemonės, o ne už nuobaudas. labai dėkoju, kad galim pasisakyti ir pasidalinti mūsų valstybėse narėse egzistuojančiom, egzistuojančiom praktikom. Aš esu uh, uh, šiandien e, darbdavių atstovė ir ši, šis klausimas yra labai svarbus. M buvo parengta e, ataskaita, kuri buvo e, paskelbta prieš maždaug likus trim dienos iki komisijos direktyvos paskelbimo. E, buvo atlikta apklausa ir buvo klausiama, kiek moterų žema aukštus postus. Progresas yra aiškus ir matomas. Buvo apklausta tūkstantis kompanijų ir kai e, tuo metu buvo e, tik tai e, šešios moterys toje tūkstančio kompanijų tarybose, taigi moterų skaičius buvo viso labo 0,4 procento, tačiau e, padaryta, nedidelė, e, padaryta didelė pažanga. 60 procentų baigusiųjų įsidarbina aukštose postuose, 17 procentų sudaro moterys valdybose. E, tačiau Europos Sąjungoje mes esam viena iš trijų pirmaujančių valstybių. Yra tikrai daug moterų, kurios galėtų tapti valdybės e, narėmis. E, pavyzdžiui, yra 2500 moterų, kurios galėtų tapti valdybos narėmis. Europos Sąjungoje šis skaičius yra 7000. Mums e, e, svarbu, kad valdybose būtų tikr, e, lyčių lygybė. Tokia, toks yra ir ES tikslas. Tačiau koksgi e, yra lyčių lygybės ir ekonomikos ryšys. E, dar, jau dabar yra atliekamas darbas, bet tikrai dar nemažai reikia padaryti. Buvo mm, kalbama E, Europos komisijoje apie lyčių lygybę ir kągi reikėtų padaryti. Ir buvo kalbama ir mūsų ataskaitoje, kad reikėtų skatinti lyčių lygybę. Europos Sąjunga turėtų stebėti, kiekgi yra moterų valdybose. Reikėtų pateikti vertinimus, kaip valstybės narė susidaroja su šia problema. Europos Sąjunga turėtų didinti e, E, moterų skaičių valdybose, tačiau nemanom, kad reikėtų įgyvendinti kažkokias kvotas. Tik pirmadienį mūsų vyriausybė Lordų rūmose e, pasisakė šio klausimu ir buvo pasakyta, kad e, vienoj valstybei, vienoj įmoniai dideliai apskritai valdyboje nėra nei vienos moters. Taigi, jeigu būtų pasiekta e, primta kvotų sistema, tai ar tikrai e, tai padėtų moterims e, pat, e, užimti rimtus ir svarbius e, postus? E, E, kartais e, susidaro nuomonė, kad jeigu moteris patenka į valdybų, užima valdybų postus, tai ne dėl to, kad e, yra to nusipelniusios. Jeigu nesusitvarkom nacionalinių parlamentų, nacionalinių lygmenių, tai gal reikėtų priimti reglamentuojančius aktus Europos Sąjungos lygmenių. Pas mus, pavyzdžiui, Mm, nėra priežiūros e, valdybos. Mes nemanom, kad kvota turėtų būti 40 procentų, kaip dabar siūloma. 40 procentų. And the particular requirements of particular board. 40 e, procentų tai yra kažkoks e, techninis reikalavimas. Aš jau paaiškinau, kodėl mes nepritarėm kvotų sistemai, mes manom, kad galima e, taikyti kitokias priemonės, siekiant užtikrinti, kad valdybose moterų dalis nebūtų maža. E, minėtoj atliktoj apklausoj e, buvo kalbama apie apie tai, ką mano nacionalinės vyriausybės e, lyčių lygybės klausimų. Ir buvo nurodyta, kad yra e, parengti reglamentai, kuriais turėtų būti vadovaujamas įsiekant lyčių lygybės. E, ne, neprievartinės priemonės turėtų būti taikomos, tačiau Europos Sąjunga turėtų uh, E, priversti valstybės kovoti su diskriminacija. E, tikiuosi, kad ateityje e, bus, nebus skaičiuojama, kiek moterų yra vykdomų, vykdomose valdybose, bet tiesiog e, natūraliai taip nutiks, kad moteris bus valdybose ir tai bus e, abiem pusėm ir šalim palanki situacija. Uh. Vou agora dar a palavra ao primeiro membro. Dėkoju, baronieniai Aukaten. Dabar pasisakys kitas kalbėtojas. Ir e, tai bus Europos E, parlamento nariai, bet prašau visų kalbėti nelgiau kaip tris mintis, kitaip negalėsime suteikti žodžio visiems norintiems. Pone Kornelisen, prašom. Ji rengė užimtumo komiteto pranešimą, e, nuomonę, e, tiksliau šio klausimu taip pat ir ekonomikos komiteto nuomonę. Prašom, ponė Kornelis ant žodis. Gerai, baldat žemė. Thank you, Mrs. Chair. And, uh... Ačiū pirmininkė. Ačiū visiems nacionalinių parlamentų nariams atvykusiems čia pas mus šiai temai aptarti. Tikiuosi dirbsime kartu, kad uh, galėtumėm parengti gerą direktyvą, kuriai galėtų pritarti E, nemažiau valstybių narių, negu kad būtina siekiant patvirtinimo taryboje. Na, aš dar šiek tiek baiminuosi dėl šios direktyvos. Būtų gerai nepamiršti konteksto. Kalba eina tik tai apie biržą kotiruojamas įmonės, kalbama uh, tik tai apie nevykdomasias valdybas, taikymo sritis e, neplati ir aš norėčiau, kad geriau, e, geriau gyvendinti siauresnę, e, siauresnės taikymo srities direktyvą, negu kad turėti platesnės taikymo srities direktyvą ir jos negyvendinti. Pavyzdžiui, Slovakijoje. Yeah 28 moteris turi būti paskirtos į valdybas ir Slovakija e, jau įvykdė šitą e, reikalavimą. E, kai tai bus padaryta, Slovakija bus įvykdžiusi šitą reikalavimą. E, užimtumo e, komitete mes manome, kad direktyvą reikėtų dar labiau supaprastinti, negu kad siūlo e, komisija, kad reikia arba laikytis reikalavimą, arba paaiškinti ir jeigu nei to, nei to nepadarai, tada bus taikomos sankcijos. Valstybės narės turi turėti galimybę paprašyti taikymo stabdymo, jeigu jau yra įgyvendinama politika Jeigu e, tai daroma savanoriškai, valstybės narės čia gali pasirinkti, pavyzdžiui, Didžioji Britanija ir Suomija gali paprašyti tokio taikymo sustabdymo. Ne viena valstybė narė tai gali padaryti. 17-aisiais bus atliktas vertinimas ir jeigu padaryta pažanga, tai uh, uh, stabdymo taikymas bus pratestas jei įmonės laikysis reikalavimų, jei darys pažangą, tai jiem, joms prievalė teikti ataskaitą nebus labai griežta jei valstybės narės jau e, įgyvenina politiką, kuri gerai veikia, nepastebės jokių skirtumų. Įmonės, jeigu, jeigu jos taiko procedūras, nepastebės, kad direktyva įsigaliojo. Ta direktyva iš esmės skiriama tom valstybėm narėm ir įmonėm, kurios atsisako apskritai imtis kokiu nors žingsniu. Tai yra e, būtent jos turėtų pastebėti, kad kažkas keičiasi. Aš norėčiau, kad Europos Sąjungoje, Europos Sąjungos lygmenį būtų direktyva, kuri padėtų e, valstybėms narėms, kaip e, didžiai Britanijai, pavyzdžiui, kad įmonės e, žinotų kad jeigu nieko nedarys savanoriškai, tai e, tada bus e, taikomos e, privalomos, labiau privalomos taisyklės. Aš manyčiau, kad tai būtų nebloga paskata įmonėms į tarp savo valdybos narių įtraukti daugiau moterų. Dėkui. Do sueco, o senhor Gunnar. Švedijos parlamento narys pasisakys ponas Gunarsonas. Dėkuoju, pirmininkė. Ačiū, kad pakvietėte į šią konferenciją. Galimybė apsvarstyti šį pasiūlymą su kolegomis iš Europos parlamento mums yra labai naudinga. Atlikta yra analizė ir matome, kad moterys valdybose nuo 13 iki 15 E, kur kas aukštesnio procento iki 20 metų išauks. Mes turime galvoti apie ateitį, turime taip pat užsitikrinti kritinę masę moterų valdybų narių. Moksliniai tyrimai rodo, kad e, turėtume siekti žengti teisingą linkme. E, E, numatyta 40 procentų moterų valdybų narių iki 20 metų. Manau, jog egzistuoja daug pavojų, jeigu bandysime užsitikrinti tokį lygybės e, e, procentą dėl to, kad gali kilti problemų vidaus rinkoje, nes yra ir valstybių narių sistemos reikalavimai, taisyklės skirtingos. Uh, E, galvojame apie didesnį veiksmingumą, augimą, reikia pastelti visus e, įgūdžius egzistuojančius, įskaitant moteris valdybose. E, jeigu visos valstybės narės dirbtų sutelktai, kad pasiektų to tikslo, tada rezultatai būtų geresni. Reikia, pavyzdžiui, kuriams valstybėms narėms specialių galbūt priemonių. Manau, kad vienos valstybės narės nepasieks visų tikslų, reikia dirbti ES e, lygmenių, nes nacionalinės e, iniciatyvos nepa, bus nepakankamos. Nuo 20 amžiaus pradžios e, Švedijoje moterų valdybų narių skaičius išaugo nuo 5 iki 20 procentų dabar. Bet mes ir įstrigome tame lygmenyje, pasilikome jame keletą paskutinių metų ir jeigu pasižiūrėsime į paskutinių dviejų metų statistiką, tai pamatysime, kad net tas procentas sumažėjo šiek tiek. Gerai yra kalbėti apie bendrovių savireglamentavimą, kad mes e, per nelik daug e, reikalavimų privalomų neįvestume. Egzistuoja Švedijoje e, bendrovių valdybų kodeksas ir jame numatyta, kad turėtų būti uh, E, lyčių lygybė įtvirtinta, dėje ne viskas pasiteisino, dėl to dabar reikia ir e, kalbėti apie teisės aktą. Direktyvos pasiūlymas, mano nuomonė, yra gana lankstus. Valstybės narės gali pačios e, didelę dalimi savo taisyklės paskui pritaikyti. Svarbiausias yra bendrasis tas tikslas 40 procentų. E, Taip pat numatyta yra laiko riba, galutinė data, iki kurios turi būti šis tikslas pasiektas, bet turėtume atsižvelgti į nacionalinę specifiką. Taip pat e, turėtume išvengti neligybės valdybose. Toks yra mūsų svarbiausias tikslas. Mes jau daug ką e, padarėme siekdami lyčių lygybės, tačiau nemanau. Reikia pasakyti, kad e, dešinių vyriausybė Švedijoje atsisakė diskusijų E, ir sakoma, kad tai pažeidžia subsidiarumo principą. Aš atstovauju opoziciją ir mūsų e, nuomonė yra priešinga. Mes manome, kad reikia priemonių ES lygmenių. Moterų dalyvavimas e, darbo rinkoje Švedijoje yra aukštas. Mes turime pakankamai geras sąlygas, yra vaiko globos, rūpybos nuostatos sąlygos geros, yra numatyti teisės aktai dėl tėvystės motinystės atostogų, moteris e, dalyvauja plačiai švietimo sistemoje, aukštojo švietimo sistemoje moteris labiau negu vyrai netgi e, būna e, geriau išsilavinusios. Bet reikia vis tik tai priimti teisėjai kros dabar priemonės, kad galėtume pasiekti tikslų, apie kuriuos šiandien kalbame. Dėkoju, dabar suteiksiu žodį Moan Šartie, moterų komiteto vicepirmininkė. Ačiū, gerbiam pirmininkė. Šiandieną kalbame apie kvotų sistemą, apie moterų ir vyrų lygybės klausimą. Kodėl e, Pirmiausia, todėl, kad tai yra piliečių lygy, kova, kova už piliečių lygybę. Mes turime pagrindinių teisų hartiją, kurioje yra šita nuostata apie piliečių lygės teisės ir tai yra viena iš pagrindinių Europos vertybių. Ir visiškai e, yra normalu, kad mes visi kalbame apie šį tikslą. Norėčiau e, pasveikinti ponę Kratzer Regner e, pranešėjas Europos parlamento, kurios ėmėsi tokio labai svarbaus pranešimo e, dėl e, naujosios direktyvos. Ir taip pat norėčiau pasidžiaugti tuo, kad atvyko pas mus e, daug nacionalinių parlamento atstovų, nes mes kartu galime pasiekti šio tikslo. Norėčiau Jums atvirai kai ką pasakyti. Aš buvau nusisažiusi prieš kvotas 2000 taisiais metais, kai mano valstybė buvo, jas įdėgė, nes maniau, kad moterys e, vis tik tai pas, užsitikrins aukštus postus savo žinių, patirties dėka. Bet praėjo dešimt metų ir aš supratau, kad aš visiškai buvau neteisi. Kad uh, viešosios privačios lėšos, kurios yra investuojamos visose valstybėse narėse, išvietimo e, sistema, e, moterų, vyrų, lavindami moterus ir e, vyrus. Matome dabar, kad 60 procentų aukštųjų mokyklų absolventų yra moterys. Bet mums to nepakanka, mums reikia strateginės valios, mes turime pasisakyti už tai, kad uh, valdybose e, būtų 40 procentų moterų. Jeigu nebalsuosime dėl to, tai niekad to ir neužtikrinsime. E, neseniai mačiau duomenys e, iš Japonijos. Toje šalyje labai vyrauja vyriška politika, moterų tarsi neįsileidžianti, bet matome, kad ta šalis vis tiek tarptautiniu mastu siekia veikti ir turi kažkaip keistis. Aš tikiuosi, kad mes nepasieksime neigiamą prasme Japonijos ligmens, bet pasakysiu, kad ši direktyva yra nepaprastai svarbi Ir manau, kad moterų sąrašai, moterų kvotos yra nepaprastai svarbi privaloma priemonė, nes egzistuoja nepaprastai daug patyrusių moterų. Ir e, taip pat e, reikia e, skelbti apie laisvus postus, reikia skelbti konkursus ir tai yra nepaprastai svarbu, nes žinome, kad šiandien tarp draugų tyliai susitariama tarp vyrų. Ir aš, aišku, nieko prieš vyrus neturiu, nereikia taip suprasti. Tai yra e, piliečių lygiateisiškumo klausimas, bet susitarėme tarp draugelių, e, tyliai kažkas patrenkamas uždarytuose, uždaruose klubuose ir mes turime baigti tokią, nutraukti tokią praktiką Europoje ir mes turime atsižvelgti tuos dalykus. E, kyla problemų dėl moterų karje, karjerų. Moterų karjera čia yra labai svarbu, kuri nekyla, jos kreivė nekyla taip greitai kaip vyrų. Ir aš tikiuosi, kad Europos komisija taip pat pasižiūrės į moterų karjeros klausimą, nes tai yra bendro priemonių paketo dalis ir mes turime e, kažką daryti šią sityje. Labai ačiū, Elizabet. Dabar suteiksiu žodį e, e, Švedijos parlamento atstovai poniai Sederfeld. Prašom. Tak, ordförande. Dėkoju, pono pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti už pakvietimą, už galimybę dalyvauti konferencijoje ir aptarti komisijos direktyvos pasiūlymą kartu su Europos parlamento komisijos atstovais ir kitų nacionalinių parlamentų atstovais. Aš esu vienos politinės partijos narė e, e, vyriau, esančios vyriausybėje Švedijoje iš krikščionių e, demokratų partijos. Mes manom, kad tai yra svarbus klausimas, šį klausimą reikia e, spręsti, kad e, lyčių lygybė valdybose egzistuotų. Komisijos iniciatyva yra tikrai sveikintina, tačiau manau, kad dabartinis direktyvos pasiūlymas neatitinka uh, E, nacionalinių bruožų. E, pavyzdžiui, Švedijoje ir kitose ES valstybės suinteresuotos šalys turi e, daug įtakos, kaip sudaroma vykdomoji valdyba, kaip skiriami nariai. Švedija kaip tik ir pailustruoja, koks sudėtingas yra šis procesas. kai renkami nariai į valdybą, tai pirmiausia e, remiamasi pasitikėjimu, o ne darbo teisę. Todėl be to e, kompanijų vadovai turi lemiamą balsą. Jie skiria ir atstatydina valdybos narius. Dabartiniai teisės aktai ir reglamentai lemia e, tokią situaciją, kad e, teisės aktai reglamentuos vykdomosios valdybos sudėti ir tai ne, netinka e, Švedijoje egzistuojantiems principams. kalbant apie skirtingų valstybių valdybas, tai mes nemanom, kad reikėtų spręsti problemą tokiu būdu. Val, dėl valdybų turėtų spręsti kiekviena atskira valstybė narė. Kiekvienai valstybei reikia suteikti uh, galimybę taikyti e, jai tinkančias priemonės e, siekiant e, lyčių lygybės įmonėse. Biržinėse bendrovėse Švedijoje valstybės pačios sprendžia, kaip sudaryti valdyb, valdybą reglamentuose ir viskas priklauso e, nuo valstybių, nuo, atsiprašau, bendrovių vadovų. Mes bandėm šį, šias nuostatas keisti. Pasiūlymas buvo išsiųstas į e, Švedijos atitinkamus komitetus, Ir, pavyzdžiui, Švedijos banko asociacija, socialinių fondų asociacija atmetė tokius pasiūlymus. Moterų organizacijos taip pat nepritarė tokiems pasiūlymams. E, šios organizacijos nori visai kitokių priemonių. Profesinių sąjungų konfederacija pasisakė e, teigiamai. Taigi, komisijos pasiūlytos e, priemonės turėtų būti pritaikytos prie kiekvienos valstybės narės. E, turi, turim, turime įtraukti ir valstybių narių teisės aktus. Dabartinis pasiūlymas e, kai siūloma viską reglamentuoti ES lygmenių, nėra tinkamas. Mes manom, kad e, lyčių lygybė bendrovių valdybose yra svarbus ir prioritetinis klausimas, e, bet manom, kad e, sprendimo būdas nėra tinkamas. Žodis ponė Gurma, Europos parlamentas. Ačiū. Visų pirma, labai Džiaugiuosi šią galimybę tokio bendro posėdžio. Norėčiau padėkoti kolegoms iš nacionalinių parlamentų. Norėčiau, kad panašios diskusijos vyktų ir kitom labai svarbiom temom su kolegom, nes manau, kad tai labai svarbu. Ir e, džiugu matyti, kad ir vyrai dalyvauja, kalbant apie lyčių lygybės klausimą. Ir e, kaip kolegė Elizabet iš dešiniojo sparno taip pat manau, kad e, moteris e, teikia vienodą vertę visuomenėje, jeigu teisingai auklėsime e, kartas. Na, matome pasiūlymą kuris e, ilgo proceso rezultatas. Parlamentas jau e, balsavo dėl dviejų rezoliucijų, dėl tokių kvotų įvedimą. Žinome, kad pasiūlymas susilaukė e, labai stiprios reakcijos iš valstybių narių. Tad turėtume paaiškinti, koks tas pasiūlymas, kad jis nežalingas yra, kad naudingas verslui. Ir turime pasinaudoti talentingom moteriam uh, Nes dabar 60 procentų moterų tarp universitetų abs, absolventų, bet nepakankamai atstovaujamos įmonių valdybose. Nes pavyzdžiui, Vengrijoje 33 mot, procentai moterų absolvenčių vyrų 22 procentai, bet valdybose taip nėra. Kalbant apie komisijos pasiūlymą, nesvarbu, ar tai vyru ar moterų 40 procentų, tai e, e, turi būti visi kvalifikuoti tai aiškiai pasakykime, kad vienodos sąlygos turi būti taikomos abiem pusėm, kalbant apie valdybos narių e, atranką. Turime tvirtai laikyti savo principą, nepamiršti pagrindinio tikslo, turime užtikrinti, kad vyrai moteris turėtų vienodas galimybės realybėje. Dabar, mano supratimu, pasiūlymas pernelyg silpnas kai kuriuose vietose, tai reikėtų sustiprinti dabartiniam pasiūlymui 40 procentų kvota yra taikoma tik tai um, priežiūros valdybai, nevykdomai valdybai tarybai ir e, mes žinom, kad neten sprendimai priimami yra. O vykdomosiose valdybose yra tikrai sprendimai prieimimi, ten reikia nustatyti kvotas. Aš suprantu, kad sankcijos paliktos valstybių narių nuožiūriai, bet bijausi, kad jeigu e, nebus privaloma priemonių ir sankcijų ES lymašių direktyva, e, gali likti bedantė. Uh, Ir be stiprios politinės valijos situacija nepas, nepasik, nepasikeis. Jeigu nebus privalomų priemonių, tikėtis, kad kažkas pasikeis, turbūt ne, neprasminga e, yra. Kalbant apie e, vidutinės mažas e, įmonės, jų nereikėtų pamiršti, reikia ir čia tinkamos pusiausvėros. E, direktyva baigs galioti 28-aisiais, jeigu pasiekti tie kvotų tikslai, na, aš tikiuosi, kad e, tai galima aiškinti net netinkamai. Žinoma, kvota tik tai e, priemonė yra ilgalaikiai tikslai pasiekti. Na ir pabaigai norėčiau pasakyti, kad nuo mūsų priklauso, ar direktyva pasieks savo tikslą. E, reikia lyčių lygybės tam ligmenyje, kuriam primami sprendimai, kad e, vis dėlto kalba e, čia eina ne tik tai apie um, e, lygybę, tai taip pat gerai bus ir mūsų ekonomikai. Ačiū. Dabar žodis poniai Evai Abel iš Vokietijos parlamento. Ačiū. Norėčiau padėkoti Jums už galimybę kreiptis į Jūs šiame klausime. Kalbėsiu Vokietijos Bundestago socialdemokratų frakcijos vardu ir norėčiau pasakyti, jog sveikiname šitą direktyvą, džiaugiamės, kad komisija pateikė pasiūlymą. Europos parlamento teisės reikalų ir moterų e, reikalų komitetas na, turės atlikti nemažą vaidmenį turi galimybę daryti e, spaudimą. E, reikia ne tik valstybėse narėse siekti lyčių lygybės, turime to siekti ES lygmenių. Ir svarbu, kad veiktumėm kartu. Be to žinome, kad savanoriškumo nepakaks, reikia taisyklių. Esame susitarę dar 2001 su Vokietijos e, verslu po 12 metų, 13. -aisiais Vokietijos e, įmonėse lyčių lygybės e, skaičiai nepagerėjo. Ir tai buvo savanoriškas susitarimas, e, jis nepasiteisino. Ir Vokietijos parlamento socialdemokratai mano, jog skubiai reikia teisėkuros priemonių. Tačiau Bundestage neturime daugumos o dauguma Vokietijos parlamente yra priešingos nuomonės. Tačiau Bundesratas, e, žemutiniai e, e, rūmai, dar 12 gruodį pareiškė savo nuomonę ir labai aiškiai pasakė, kad šiai direktyvai pritartų, pritartų jos gyvenimui Vokietijoje. Norėčiau paminėti porą elementų ir, žinoma, pritarčiau tam, ką jūs sakėte, ponė Regner, apie komisijos pasiūlymą, jog reikia eiti toliau. Parlamentas turbūt norės teikti ir pakeitimų šią linkmę. Valstybėse narėse įmonių teisė skiriasi. Ir turbūt nelengva suprasti, kokia pas mus padėtis, kadangi, kaip kalbame apie priežiūros valdybas. Mano supratimu svarbu e, kalbėti ne tik tai apie tokias valdybas, svarbu kalbėti apie vykdomasias valdybas. Vokietijoje tai vadinama Forštinder. Yes. Ir e, čia pas mūsų situacija skiriasi priklausomai nuo įmonių dydžio. Pavyzdžiui, e, dviejose šimtose stambiausių įmonių tik 3 e, procentai moterų yra valdybose, o mažesnė, mažesnėse įmonėse negi 13. Turint galvoje, kad sprendimai įmonėse primami ne priežiūros valdybose, bet vykdomosiose valdybose Foštan, labai svarbu užtikrinti, kad direktyva numatytų prievalę valstybėm narėm užtikrinti, užtikrin, kad būtų įtrauktos vykdomosios valdybos. Todėl siūlyčiau papildyti būtent taip direktyvą. Uh, Vien jeigu pažvelgtumėm į skaičius, 97 procentai vyrų valdybose Vokietijoje, tai nieko bendro neturi su kvalifikacija, visiškai nieko. Tai tik tai rodo, kad vyrai turi ryšių tinklus, o visoje Europoje e, labai kvalifikuotos moteris tiesiog neturi galimybės pasiekti tokių postų tokiuose įmonėse. Todėl e, ši direktyva ir yra tokia svarbi. Pone Regner, norėčiau pritarti Jums, ką Jūs sakėte dėl e, nuobaudo. Žinoma, galime uh, sugalvoti gražių formuluočių, bet jei atitinkamų nuobaudų nebus, tie žodžiai nieko nereiks. Todėl nuobaudos labai svarbios, jeigu norime pasiekti to, kad direktyva būtų gyveninta valstybėse narėse ir Vokietijos Bundestagas pritartų jūsų pakeitimui. Ta linkme. Manome e, taip pat, e, kad konkursų aspektą reikėtų numatyti. Įmonės reikėtų įtikinti būtent e, taip, jog prasmingai traukti moteris tarp valdybos narių ir norėtumėm paremti jūs atliekančią darbą Rugsėjo 22 Vokietijoje vyks bendrieji visuotiniai rinkimai į Bundestagą ir tikiuosi, kad po rinkimų politinė prasme viskas šiek tiek pasikeis ir tikėsimės, kad e, Berlynas galės jūs labiau remti šio klausimu. Du parlamentų europėjų, Asnėra Liotar. E, ačiū dabar pasisakys Europos parlamento narė ponė Liotar. E, dėkuoju, norėčiau pasidžiaugti, kad atvyko nacionalinių parlamento atstovai. Mums labai malonu visiems susitikti, pasikalbėti šiuo klausimu. Taip pat norėčiau pasakyti kai ką, nes kitaip ir nedalyvaučiau posėdėje. Aš, atsakau, a, aš pasisakau už lyčių lygybę visur, visose srityse ir visose elgmenyse. Taigi ir vykdomosiuose valdybose. Taip pat manau, jog kvotos gali būti sprendimas ir priemonė siekiant užtikrinti lygybę tarp vyrų ir moterų, e, lygybę visose srityse. Bet tai neturėtų būti nuolatinė priemonė, tai yra laikinas sprendimas. Manau, jog labai svarbu padėti vyresnėms moteriams ir kovoti su moterų skurdu. Bet kai kas man kelia daug neiškumo. Manau, kad e, direktyva visiškai neatsižvelgia dabartinę situaciją į daugelio moterų labai prastas gyvenimo sąlygas kasdienės. E, taip atsitiko dėl finansų krizės. Komisija ši direktyva, aišku, yra labai svarbus žingsnis į priekį, siekiant sumažinti lyčių neligybę e, darbo rinkoje. ir taip pat jį turėtų padėti sumažinti atotrūkį atlyginimų srityje. Bet nežinau, ar kalbame visi apie vienodus dalykus, kalbame apie e, postus valdybose ir būtų iliuzija galvoti, kad e, padidinus moterų skaičių e, valdybose užtikrinčia daugiau lygybės, kad kitose bendrovių gyvenimo srityse neligybės sumažės. Yra kelios, kelios valstybės narės, kurios užtikrina moteriams galimybę kilti karjeros laiptais bendrovėse. Bet dabar e, daug darbuotojų atleidžiama iš darbo ir moterys priverstos palikti darbą arba dirbti nepilną darbo dieną. Reikia labai daug ką dar padaryti, kad būtų užtikrinta lygių, lyčių lygybė, bet e, į e, kai ką net neatsižvelgiama. E, Valstybės narės turėtų siekti pasiekimų Europos e, teisės aktų pagalba. Ir e, tai yra labai rimtas žingsnis į priekį. E, aišku, nuomonės skiriasi dėl subsidiarumo, ar reikia imtis priemonių ES lygmenių ar nacionalinių lygmenių. Manau, jeigu mes norime susitarti visi kartu dėl kažko, tai turėtume pradėti ne nuo viršaus, o nuo pačios ir taikyti e, požiūrį principą nuo pačios į viršų. Tada daugiau moterų turės galimybių e, dirbti valdybose ir tokiu būdu jūs galbūt išspręsite lyčių neligybės lyčių problemas bendrovėje. Taip pat galėsime lengviau kovoti su skurdu šiame procese. E, man taip pat yra kai kas labai keista. Pavyzdžiui, mes norime 50-50 principą galbūt įdėkti Europos institucijose, bet būtų labai keista, jeigu tą darytume e, bendrojams. Ir komisijos e, pasiūlymas dėl e, komisijos darbuotojų, Europos parlamento darbuotojų galėtų atsirasti toks, įskaitant ir Europos centrinį banką ir visas kitas institucijas pritariu plačioms gairiams, mums reikia visuotinės lygybės, bet nesu tvirtai nusistačius, nežinau, ar tai padės mums e, kovoti su skurdu ir nuo to reikia pradėti, kovojant su skurdu. Labai ačiū. Dabar Vengrijos parlamento atstovė ponia Martai. Tisztelt elnök asszony, tisztelt kollégák! Köszönöm. Pone pirmininkė, kolegos, dėkoju už galimybę pasisakyti šiame posėdyje. Norėčiau pranešti jum apie dabartinę Vengrijos e, situaciją, kalbant apie E, netinkamą moterų atstovavimą vykdomosiose valstybėse biržinėse bendrovėse. Diskriminacija, moterų diskriminacija egzistuojantis e, fenomenas ir todėl mes e, mielai bendradarbiaujame, prisidedame prie egzistuojančios direktyvos ir pasisakome už priemonės, kurios yra siūlomos. Žinoma, kad kiekvienoj valstybei nariai skirtingi dalykai lemia tokią susikloščiusią situaciją. Šie skirtumai tai yra socialinis pritarimas, skirtingos kultūros, skirtingos tradicijos, skirtingas auklėjimas šeimoje ir kitos uh, aplinkybės. E, teisinės nuostatos gali turėti tik netiesioginės įtakos. Vengrijoje taip pat siekiama liečių lygybės. E, Vengrija e, labai pasitikė įvairiom vykdomom kampanijom. Mes nemanom, kad sankcijos būtų naudingos ir vaisingos. Reikia ilgamečių, ilgalaikių programų, vertinimų, apklausų, patirčių, keitimosi patirtimis. Bet to e, reikia vadovautis ES e, rekomendacijomis ir siekti nurodytų kvotų. Be to reikia e, tinkamo tvarkaraščio, kada galima būtų e, pasiekti e, nurodytų tinkslų. Tai buvo nurodyta dar 2013 vasarį. 40 procentų yra pernelik ambicingas tikslas. Iš 21 biržinės bendrovės tik vienoje yra pasiektas šis tikslas, nors e, statistiniai duomenys e, nėra tikslus, jie nėra visiškai prieinami, nes e, vykdomosios valdybos apibrieštis nėra taikoma vienodai. Be to negalima nustatyti privalomų taisyklių e, valdyboms ir bendrovėms, kuriomis e, jos turėtų vadovautis. Be to, e, darbdaviai turi pasirašę sutartį su profesiniam sąjungom, todėl tokios nuostatos negali būti prievartinės. Dėkuoju. I don't think anyone... Dėkuoju, ponė pirmininkė tikriausiai visi pritarė, kad daugiau moterų turėtų dalyvauti biržinių bendrovių valdybose ir apskritai turėtų užimti aukštus postus, turėtų prisidėti atlie, atliekant darbą. Valdybos turėtų būti, e, valdybose turėtų būti abi lytis atstovaujamos, tačiau klausimas kyla, kaipgi tokių tikslų galime pasiekti. Man kelia e, šiek tiek nerimo tai, kad mes čia kalbam ne tiek apie lėčių lygybę, kiek apie e, komisijos pasiūlymą, kuris taikomas tik tai biržinėms bendrovėms, o, o kaipgi su didelėm uh, pavyzdžiui, audito ar buhalterinėmis bendrovėmis, kai, kokia situacija su šeimininėm bendrovėm. Ar mes e, galime pakeisti tokių bendrovių valdybų e, sudėti ir tai reglamentuoti. Man rodos, kad e, geriausia, geriausia priemonė to pasiekti yra savanoriška. Per pastaruosius metus jungtiniai karalystiai e, buvo pasiektas skaičius nuo 12 iki 17 su pusė, taigi padidėjo 5,5 procento taikant e, geros praktikos metodą E, bendradarbiaujant valstybėms narėms. Aš ir toliau manau, kad valstybės narės turėtų viena kitą padrasinti, bendradarbiauti. Nemanau, kad sankcijos padėtų, todėl kad kiekviena valstybė narė yra labai skirtinga ir kompanijų poreikiai taip pat yra labai skirtingi. Tai jeigu e, ir toliau norėsim taikyti tą kvotų sistemą, tai situacija bus panaši kaip Norvegijoje. Kai kurios 19 e, valdybų yra e, moterys užima aukštus postus. From... Ta pati moteris e, dirba 19 e, valdybų. Ar mes tokios e, situacijos norime? Mes turime moteris skatinti, turim joms patarti dalyvauti versle. Mes turime daug dalykų, kuriais turėtume pasidalyti, daug vieni iš kitų išmokti. Dėkoju ao meu colega e amigo do Parlamento português, Ricardo Rodrigues. Dabar kalbės kolega iš Portugalijos, e, Ricardo Rodrigues, portugališkai. Labai ačiū. Norėčiau pirmiausiai e, pasveikinti komisijos atstovą. Labai gerai, kad šiandieną vyksta šis susitikimas ir aš noriu pasidžiaugti E, tuo labai svarbus mūsų svarstamas klausimas, o Portugalijos situacija yra panaši Europos e, daugumos valstybių E, padėtį. Mes esame įtvirtinę konstitucijoje, statymuose lygybės klausimą. Deja, visi žinome, kad priemonės e, nepakankamai taikomas, kad tos tie tikslai būtų pasiekiami iki šiol. E, Portugalijoje kvotų sistemos nebuvo. E, visi kalba apie e, proporcingą atstovavimą, kiek tai manoma, tiek versle, tiek politinėje situacijoje. Ir bandoma užtikrinti talgybę, e, tačiau politinėse institucijose matome, kad moterų vis tik tai nėra pakankamai daug. Dėl įmonių tai trūksta savanoriškų priemonių įmonėse, privačiame sektoriuje valdybose moterų procentas yra labai nedidelis, lyginant šiuos skaičius su vyrais ir reikia imtis priemonių, reikia taip pat kelti klausimą, reikia visose valstybėse narėse privalomų priemonių. Portugalijoje mes manome, kad reikia laikytis pozityvaus požiūrio valsty, vyriausybė esanti e, partija balsavo prieš, e, socialistų nuomonė yra kita, reikia tai pasakyti. Mes manome, kad siūlomos gana radikalios priemonės e, valstybėms narėms, bet kai kurie savo, kad yra atvirkščiai pernelyg Mm, e, kuklios, nes kukliomis priemonėmis mes nepasieksime ambicingų tikslų. Reikia e, galvoti, kokios yra valdybos. E, mes, mes kalbam tik apie valdybas, kalbam apie tam tikras įmonės, ne visas įmonės ir ne apie administraciją, o apie uh, E, nevykdomosius e, postus valdybose, kalbam apie įmonės, kurios yra įtrauktos į oficialius e, biržų sąrašus. Ir mes kalbam apie 2020 metus, tai bus tarsi tam tikras imperatyvas. Kalbame apie tam tikras voluntaristinės priemonės bet ar jų užteks, kad būtų užtikrinta moterų ir vyrų lygybė? E, mes turime praktiškai gyventinti lygybę ir jeigu savanoriškų nuomonių e, nuostatų ne, e, nebus pakankamai plačiai gyvenama, jeigu jos nebus gyvenamos, tai vargu ar bus pasiekta e, Rezultatų jau buvo ir e, paskelbta rekomendacijų, tačiau praktiškai matome, kad nebuvo jos įgyvendintos. Dėl e, subsidiarumo principo reikia jį gerbti, bet auditorumai yra pateikę savo išvadą. Tai nėra susijęs su kažkokių privilegijų įdėgymu. Kalbame apie lygybę ir tam tikras kvalifikacijas. reikia laikytis kriterijų, bus e, privalomi tie kriterijai, nebus paprasčiausiai e, daromos nuolaidos moterims. Tai nebus kažkoks automatinis procesas. Aš atsis, atstovauju opozicijai, taigi e, norėjau išreikšti savo nuomonę dėl šio pasiūlymo. Ačiū. Dabar Europos parlamento narė pasisakys ponia Kochmerin. Ačiū. Tikiuosi, kad kalbėsiu trumpai. Komisarė Reding sakė, jog tiki, kad E, emocinės reakcijos jos direktyvos pasiūlymą yra ne dėl e, direktyvos taikymos ryties, bet e, nes pakankamai mažai įmonių bus taikoma ši direktyva, tai apie 50. Apie 5000 įmonių, pasako komisijos komisarė Reding, sako, kad jie ir pačiai kvotos nepatinka. Uh, Europos parlamente didžioji dauguma pasisako už kvotas kolegas ir anksčiau tai yra minėję nekarta. Yra e, vykęs e, vardinis balsavimas, e, buvo raginama komisija pateikti pasiūlymas ir Europos parlamentas norėtų kur kas daugiau, negu dabar matome pasiūlyme regionų uh, E, komitetas ir ekonomikos socialinių reikalų komitetas e, taip pat yra paskelbę savo nuomonės dėl pasiūlymų. E, abu komitetai palankiai vertina pasiūlymą, taigi ES institucijų patariamos institucijos pateikė teigiamas rekomendacijas dėl to, ponė Regner ir ponė Kratsa atlieka svarbu darbą, tai labai e, vertinu. Jos kalbėjo apie direktyvą, minėjo jau ne vieną dalyką. Turėčiau pasakyti, kad Europos parlamento liberalų frakcijos didžioji dauguma pritarė tam, kas buvo pasakyta be teisinio pagrindo. Tai žinoma yra mūsų atliekamo darbo pagrindas. Uh, liberaliu požiūriu kyla politinis klausimas, ką mums daryti kaip teisėkurinkams, jeigu e, neįmanoma e, sąžininga konkurencija ir manome ne vieną su, su verslu susijusią sritį, kai teisėkurininkai numato tą e, sistemą, kad būtų konkurencija, kad nebūtų oligopolijų, monopolijų. Uh, kad taip e, geriausia būtų pasitarnauta vairu, vairu, vartotojams, nes tai manoma, kai konkurencija e, veikia. Ir mums, e, mums to reikia įmonėse toje srityje, kuri susijusi su žmonių ištekliais savo šalį išmanau geriausiai ir galiu pasakyti, kad ir ten, ir kitur negalime tikėtis greitų pokyčių Bundestagė susidarys dauguma, nes CDU yra paskelbusi, kad per ateinančią kadenciją ketina pasiūlyti teisiškai privalomas kvotas Vokietijai ir SPD ir žalieji taip pat už tai yra, jau už tai yra. E, taigi, kas bus labai svarbu, kas vyks taryboje, pirmininkaujant Lietuvai, turėtumėm, e, turėtumėm e, reikalauti, kad tam būtų pritarta. Dabar pasakys ponas e, e, Masif e, Idalgo e, teisės reikalų komiteto vardus. E, lab, ačiū, pirminkė, labai apgailestauju, kad šiandieną nėra Ispanijos parlamento atstovų pas mus. E, Gerbimo Liūringa, atsiprašau, E, matote, kad e, turiu problemų dėl rankos, nefunkcionuoja gerai, bet už tai labai garsiai kalbu. Atsiprašau, sakau dar kartą, kad nėra mano draugų iš Ispanijos šiandieną čia. O ši tema labai aktuali, labai daug apie ją kalbama Ispanijoje. Uh, Mes esame e, pionieriai kovoje už lygybę, apie tai kalbėjo Elizabet anksčiau, apie tą kovą už lygybę. Parlamente jau daug dirbame. Norėčiau padėkoti Evelyn Regner, e, kuri dirba Teisės reikalų komitete. Liberalų atstovė ką tik sakė, kad teisinis pagrindas bus patvirtintas mūsų komiteto posėdėje rytoj labai nenorima. Yra daug nuogastavimų dėl kovos su tokiu, tokia seksizmo apraiška. Ir teisininkai dažnai įstringa tam tikrose situacijose ir nebesuvokiama, kad kai kurios tendencijos yra tikrai seksistinės ir pavojingos. Dar paskutinis pastebėjimas. E, buvo kalbama apie kovą už lygybę lyčių. Buvo sakoma, kad kai kuriuose valdybose nėra ne vienos moters Be ir e, kai kas mano, kad tai yra neteisinga, kad tokios e, bendrovės e, klysta. Reikia, kad visoje Europoje būtų suvokiama, jog tokie dalykai yra nepriimtini. Mes norime, kad būtų išjuokiamos bendrovės, kad nesilaiko reikalavimų. Ir kaip sakė Elizabet, dėl atstovavimo ir lygybės. Europoje Mes esame žmogaus teis, pagarbo žmogaus teisėms pavyzdys ir turėtume parodyti pavyzdį, kaip reikia įtvirtinti teisę į lygybę, lyčių lygybę turėtume užtikrinti visišką lygybę, turime atspindėti lygybės dvasę. Mes e, turime galvoti ne tik apie Europą, bet visam pasauliu parodykime pavyzdį, nes yra daugybės ryčių pasaulyje, kur e, moterų ir apskritai žmonių padėtis yra daug blogesnė. Kitos kultūros turi pamatyti, kad Europa imasi žingsnių, žengia į priekį, kad taip daro Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai. Ir mes turime rodyti pavyzdį, turime laimėti šį mūšį, nes tai yra svarbu ne tik Europai, bet visą pasaulį. Ačiū, Antonijo. Dabar pasakys ponė Hannibal, Europos parlamento narė. Dėkoju, ponė pirmininkė, sveikinu nacionalinių parlamentų atstovus. Labai svarbu, kad mes sutinkam dėl pagrindinių principų, tačiau dėl pagrindinio lyčių lygybės principo sutarti labai paprasta. Tačiau kur kas sudėtingiau yra rasti būdą, norėdami pasiekti tos lygybės praktikoje. Manau, kad atsakymai vieni mus buvo šiek tiek nuvilintis, kiti e, džiugesni. Nacionalinių parlamentų atstovai pareiškė, kad e, jeigu imamasi tokio savanoriško e, sprendimo būdo, tai nepasiekiame norimo rezultato. E, pavyzdžiui, Junktinės karalystės pavyzdys rodo, kad iš šimto bendrovių 17 valdybų yra moterų, o mes e, siekiame, kad būtų pasiektas 40 procentų lygis, net ne 50. Taigi ta kvotų e, sistema E, siūlo valstybėms narėms pasiekti e, nurodyto e, skaičiaus. Debatų pradžioje kalbėjom, kad, pavyzdžiui, Junktiniai karalystiai, kur yra savanoriškos priemonės, reikia vis tiek e, taikyti ir kvotų sistemą. Švedija, Vengrija, Jungtinė karalystė ir kitos valstybės, kurioms ne, neprimtina e, kvotų sistema, reikia dar kartą aptarti šį klausimą ir surasti kažkokį kompromisą, nes mes šių dviejų komitetų atstovai norime, kad būtų e, pasiektas rezultatas. Mes norime, kad daugiau moterų būtų valdybų narėmis. Aš taip pat norėčiau pabrėžti, kad e, labai svarbu atsižvelgti ir į kitų pasisakiusiųjų nuomonės. Žinoma, labai svarbu uh, Mm, kad e, moteris e, turėtų siekti kompetencijų, kad galėtų tapti valdybų narėmis, tačiau nereikėtų atmesti ir e, kvotų sistemos. Manau, kad ši teisėkuros, mm, šis teisėkuros dokumentas yra labai svarbus ir labai puikus. Ir tik įvedę kvotų sistemą galėsime pasiekti lyčių lygybės valdybose. Du parlamentai europeo. Dėkoju, dabar žodis teikiamas Europos parlamento nariai Nibler. Visų pirma, norėčiau padėkoti nacionalinių parlamentų atstovams, kurie atvyko Europos parlamentą aptarti šios svarbaus klausimo. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjoms Mes visi pritarėm ir sutarėm dėl tikslų, išsiskiria nuomonės tik tai, kaip tų tikslų pasiekti. Aš labai įdėmiai klausiausi pasisakiusiųjų Bundestago kolegė mm, papasakojo, kokia padėtis Vokietijoje jūs sakėt, kad SPD pasisakė už kvotų sistemą, tačiau norėčiau priminti, kad koalicija yra didelė ir galime pasirinkti daugiau skirtingų būdų. Kvotos gali nebūtinai būti pagrindinis ir svarbiausias prioritetas. Viskas, aišku, priklauso nuo, rudenį vyk, e, vyks, nuo rudens rinkimų. Aš norėčiau pateikti savo nuomonę. Manau, kad e, pasiūlymas tikrai tinkamas ir valstybės narės turėtų jiems pasiūlymui pritarti. Dėl teisinio pagrindo bus balsuojama rytoj. Manau, kad dabar turim keletą problemų. Mano jausmai sumišę. Dėl aš būdama teisininkė e, noriu atkreipti dėmesį į tai, kad galima Europoje tą teisinį pagrindą skirtingai interpretuoti. Todėl e, jeigu, e, jeigu nubalsuosime už teisinį pagrindą, tai galėsime ir e, toliau diskutuoti apie šį teisės aktą. Manau, kad mums tikrai reikia diskusijų, mums reikia išgirsti daugiau nuomonių, mes turime gauti daugiau informacijos apie situaciją valstybėse narėse. Dėkoju. Lichtenberger, du Parlamento Europeo. Dėkoju. Dabar žodis teigiamas poniai Lichtenberger parlamento nariai. Dėkoju. Šis teisinio pagrindo klausimas turi būti sprendžiamas teisės reikalų komitete, nes čia kalbama apie, pagrind... apie pagrindinius teisės aktus kai rengiame teisėkuros pagrindą, tai aiškiai išskyrėme subsidiarumo principus, kalbėjom apie tai, kad jeigu nieko nedarome, tai dalykai patys savaime išsisprendžia, gal po tūkstančio metų, bet vis tiek taip nutinka. Tačiau Antra vertus, kai kalbam apie teisinį pagrindą, reikia tam tikros nuomonės. Mes ne visada ir ne visi esam objektyvūs, tačiau manau, kad egzistuojanti teisinė bazė ir subsidiarumo principas yra diskutuotini. tačiau tai nėra e, pagrindinis dalykas, apie kurį mes šnekam. Mes šnekam apie kvotas ir tos kvotos nebus kažkaip staigiai jau e, primestos, bus e, leidžiama valstybėm narėm taikyti joms tinkančius principus. Galima pakalbėti ir apie kitus teisėkuros dokumentus, apie bendrovėse esančius e, ir galiojančius teisės aktus ir reglamentus. Galima e, leisti pačioms bendrovėms didinti moterų skaičių valdybose. Mes turime e, gerų patirčių, jomis taip pat galėtume vadovautis ir jomis remtis subsidiarumo principo neturėtume šiuo atveju taikyti. Tai nėra toks ginklas, kuriuo galime išspręsti visas problemas. Nereikėtų taikyti subsidiarumo principo ES lygmenių. Jeigu galvojam apie ES sutartis, tai reikėtų tą ir įgyventinti ES lygmenių. Reikia tikrai žingti, žengti svarbų žingsnį į priekį. To mes dar nepadarėm, bet tą reikėtų padaryti. Tam tikrose srityse mes laukiam, stebėjom, ar vyks kas nors, ar bus pažanga padaryta, jeigu leisim pačiom bendrovėms spręsti. Galbūt kas ir pasikeistų praėjus dviem, trim šimtam metų, bet dabar tikriausiai reikėtų pritarti ES iniciatyvoms ir moterų dalyvavimas valdybose tai nėra konstituciškai apibriešta uh, nuopelnais pagrįsta teisė. Tačiau moteris turėtų dalyvauti valdant bendrovės. Nes e, jeigu bendrovės valdo tokie vyrų klubai, tai nebūtinai visada pasiekiama ekonominės pažangos. Džiaugiuosi, kad galiu padiskutuoti su nacionaliniais parlamentais. Džiaugiuosi, kad keičiame nuomonėmis, kad pristatomos valstybių e, praktikos, E, kalbam taip pat ir apie subsidiarumą. Ir manau, kad e, pasibaigus teisėkuros procesui mes galėtume žengti bendrą žingsnį Jeigu manote, kad reikėtų taikyti subsidarumo principą, tai norėčiau pasakyti, kad yra ir kitų priemonių tam pasiekti. Dėkuoju. A senhora Cleva, pedindo-lhes que sejam muito breves, porque tenho de dar também. Uh, dabar ponas Fuding ir dar vienas kalbėtojas, labai prašau trumpai, nes dar pranešės norės apendinti diskusiją. Pone Liulink, pirminkė, labai trumpai norėčiau pasakyti pradžioj, kad e, komisijos nariai e, Reding yra nusipelniusi dėl to, kad ji šį klausimą išjudino iš e, vietos, kalbu apie moterų dalyvavimą valdybose, nevykdančiosiuose postuose E, tai e, turėtų būti įmonės ir kai kalbame apie įmonės, kurios yra įtrauktos į oficialius e, biržų sąrašus. Ir tai susijęs su įmonėmis, kaip sakiau, valdybomis. Bet reikia pasakyti, kad bendrovių teisės, teisė valstybėse narėse yra nevienoda. Vokietijoje, pavyzdžiui, yra vienaip, e, egzistuoja e, tam tikri tipai. Mano šalyje Luksemburgė taip pat e, numatytos tam tikros teisės Prancūzijoje vėl kitaip yra. Tai yra susijęs su valdybomis ir nežinau, ar galima mes priimti Europos masto direktyvą, kuri vienodai tarsi žiūrėtų į tas visas skirtingas struktūras. Man taip pat yra abejonių iškilę dėl teisinio pagrindo. E, nežinau net, ar iš vis yra teisinis pagrindas pakankamai tvirtas, kad galtų galima siūlyti direktyvą e, dėl įmonių valdybų, tų, kurios e, įtrauktos į biržų sąrašus. Norėčiau pasakyti, kad parlamente e, dauguma pasisako už kvotas. Manau, kad didžiausi politikų priešai, e, kad e, kartais yra, tai yra pernelyg sureikšmės didelis tam tikrų klausimų E, taip pat įskaitant ir atstovavimo dalykus. Kai kurie žmonės, su kuriais e, kalbėjau, reikalauja, kad būtų e, paskelbta viešai apie esančius laisvus postus, kad būtų galima pateikti paraišką užimti postą, bet e, atsiprašau, kalbame apie privačias bendrovės ir e, valdybas. Aš manau, kad čia pernelyg toli e, nueita, pernelyg daug užsibriešta ir kyla tikrai nemažai klausimų ir kada dažnai pavyzdžiui, moterų reikalų komitetą įskaitant, mes pernelyg e, didelius reikalavimus keliame ir kartais parlamentas apsijuokia dėl to. Ir tokiu būdu taryba priima savo poziciją, taryba nenori nieko žinoti. Ir tikrai žinome, kad daug kas gali pasipriešinti tokiems pasiūlymams. Aš norėjau tą pasakyti, nes girdėjau, kad į mūsų poziciją e, gali nes, neatsižvelgti, bet taip jau yra buvę ne kartą mums pirmininkė, taigi nepamirškime to. Dabar labai prašau trumpai kalbėti, tikrai. Pane Kler, tikrai kalbėsiu labai trumpai, kalbėsiu sloveniškai. Šiandien kalbame apie koncepcinius e, nesutarimus tarptų, kurie už privalomas ir kurie už savanoriškas priemonės. Aš tikiu kvotomis, nes manau, kad e, jos pasirodė esančios veiksmingos sprendžiant šios klausimus. Tai būtų uh, naudinga ekonomikai įmonėms. Dirbu šiais klausimais ekonomikos komitete ir norėčiau atkreipti dėmesį į e, labai svarbų aspektą, apie kurį daug nekalbėjome. Yra tyrimo to, kaip kvotos įgyvendinamos įmonėse ir jie parodė, jog labai naudinga, kai moterų yra valdybose. tokių įmonių, kurios, kurių valdybose daugiau moterų veiklos rodikliai gerėja iš metų į metus. Įdomu, kad e, kai kalbame apie įmonės, niekam nekliūva kvotos, nekliūva tai, kad e, moteris užimtų aukštus postus, skirtingai negu politikoje, pavyzdžiui. Asmeniškai manau, jog neiname pakankamai toli. Turėtumėm siekti 50 procentų, nežinau, kodėl sustojame ties 40 procentų moterų valdybose. Jei parlamente kai vyksta viešos diskusijos šio klausimo, sumažinsime savo užmojus, tai nežinau, ar bus proveržas įmonėse. Turime siekti daugiau. Labai ačiū. Dabar e, žodis pranešėjoms dar kartą. Norėčiau padėkoti kolegoms iš nacionalinių parlamentų už tai, kad atvyko šiandien pas mus, dalyvavo diskusijose. Jūs praturtinote mūsų diskusijose savo, savo požiūriais. Manau, kad Šios dienos diskusijos buvo puikios, vaisingos, tai buvo labai naudinga pranešėjams. Dabar jos galės kaip tik tai pristatyti savo išvadas, apibendrinimus. Norėčiau priminti, kad pranešimų rengimo terminai yra tokie. Liepos 8.90 pranešimas bus svarstomas. Pakeitimus bus galima teikti iki rūpiučio 29-osios, rugsėjo 17 pakeitimai bus nagrinėjami, tvirtinimas vyks spalį. Pirmininkė prašo vertėjų pakentėti, padirbėti ilgiau, nes darbas svarbus. Na, o dabar išklausykime pranešėjo apibendrinimo. Prašau kalbėti glaustai, sako pirmininkė. Ačiū pirmininkė. Ir aš norėčiau pasidžiaugti šiomis diskusijomis. Išklausėme nacionalinių parlamentų atstovų ir vyro ir moterų. Taip pat norėčiau padėkoti Europos parlamento nariams. Buvo pristatyti esminiai direktyvos aspektai. Norėčiau padėkoti pirmininkaujančiom valstybėm, Airijai, Lietuvai. Įdomu bus sužinoti daugiau ką jos e, numato ateityje. Taip pat norėčiau padėkoti dviem patariamiesiam komitetam, regionų ir ekonomikos socialinių reikalų komitetui, uždėmėsi šiam dokumentui. Ačiū už jūsų nuomonės. Apivendrinsiu. Turbūt visi pritarėme tam, kad, kalbant apie viešąją nuomonę, yra tam tikruo abejonių abejonių yra ir politinėse frakcijose, kalbant apie direktyvos tikslą ir apie numatytą metodą. Šios dienos diskusijose galbūt mums pavyko šiek tiek pasiaiškinti, galbūt pavyko išsklaidyti tam tikras kai kuriems kylančias abejonės. Pavyzdžiui, Argumentas dėl to, kad įmonių teisė skiriasi valstybėse narse, mes pačios tai minėjom, tačiau direktyva nesikiša į įmonių teisės taikymos rytį. kadangi tai gyvenama tik tose įmonėse ar institucijose, kurios turi nevykdomasias valdybas. Tad šiandien iš salės galime uh, išeiti turėdami visiškai iškumą to klausimu dėl proporcingumo subsidarumo. Manau, kad direktyva su tuo nesikirs. Kolega tur, kolegos turbūt neturėtų to nepamiršti, kai svarsys klausimą nacionaliniuose parlamentuose, taip pat norėčiau pasakyti, kad 40 procentų nėra privalomas tikslas, tai minimumas. Na, aš labai norėčiau, kad būtų 50 procentų pas, pasiekta, tai būtų minimumas abiejų lyčių atveju. Atlikome tyrimus ir iš tiesų pamatėm, kad yra valdybų, kur moterų yra daugiau negu vyro ir ten reikėtų didesnio vyro procento. Minimal, minimalus procentas būtų 40 abiem lytim valdybose. Laiko liko nedaug, tad e, kalbėsiu glaustai. Europoje siekiama sustiprinti bendrą rinką, gerinti jos veikimą ir norime pastumėti tas įmonės, kurios šio klausimo neišsprendė, tas, kurios dar abejoja. Dėl to tai neturės įtakos e, toms valstybėms, kurios mano, kad pasieks šių tikslų savo jau taikomom priemonėm tą galima pasakyti apie tas valstybės, kurios labai didžiuojasi savo taikomom priemonėm, kaip, pavyzdžiui, Švedija. Jei jos tiki, kad savo taikomom priemonėm pasieks tikslų, kurie yra pagristi, kaip jos pačios pripažįsta, tai tom valstybėm direktyva neturės jokios įtakos. Uh, jie skatinama skatinti e, savireguliaciją. Tad e, suteikime galimybę kitom valstybėm tvirtinti priemonės, e, kurios padėtų eiti priekę. Nes ne, nepatvirtinus direktyvos galbūt savarankiškai jos to nepadarytų. Pane Regner. E, pasisakysiu trumpai, kai buvau paprašyta. Aš pritariu visiškai poniai Kracai, pritariu jos mintims. Dar kartą padėkot norėčiau nacionalinių parlamentų atstovams ir Europos parlamento nariams, kurie pasisakė ir pasakė daug įdomių minčių. Mums tikrai reikia peržvelgti, kaip pasiekti tų tikslų, ar dabar esančios procedūros yra pakankamai skaidrios. Italijoje buvo atliktas tyrimas įrodantis, kad jeigu nėra pakankamai moterų valdybose, tai, e, tai priežiūros valdybų darbas nėra pakankamai efektyvus. Ir e, įmonės ben, dirba daug efektyviau, jeigu jų valdybose yra pakankamas skaičius moterų. Mes e, nesusidurtume su jokiom problemom, jeigu kalbėtume apie vykdomasias ir nevykdomasias valdybas. Taigi nenorėčiau tiek daug kalbėti apie turinį. Aš norėčiau jūs dabar e, paskatinti dalyvauti neformaliuose diskusijose, papietauti drauge su mumis. Dar kartą dėkoju už e, jūsų argumentus, nuomonės šios nuomonės e, padeda mums susidaryti bendrą vaizdą. Taip pat dėkoju vertėjams.